So, colleagues, I think we should start again. Kolegos, kągi, manau, turime vėl pradėti dirbti. Do you want to start? Okay. So, I want to switch my uh, mother language. Pereisiu dabar prie gimtosios kalbos, vokiečių. Tęsime mūsų komiteto posėdį. Ir po pietų e, pasiekėme 16. Į mūsų darbų turkės punktą. Tai yra pasikeitimas nuomonėmis su Tarptautinės jūros organizacijos atstovais. Sveikiname generalinį sekretorių poną Lim ir taip pat vieno iš skyriaus vedėjų ponu Jamada. Ar girdisi vertimas mūsų prelegentams? Transporto ir turizmo komitetas labai jums e, dėkingas, kad suradote laiko paaiškinti mums Tarptautinės jūrų organizacijos veiklą. E, jūrų transportas, lavininkystė, e, kalbant apie klimato kaitą ir CO2 taršą. Minimas gana dažnai, bet žinoma, visi transporto sektoriai prisidėta prie taršos. Mes esame nustatę ir kalbame apie taršos mažinimo tikslus. E, ir galvojame, kad tarp atskirų transporto sektorių turėtų būti lygios, vienodos sąlygos šią prasme. Ir kad, kalbant ir apie tarptautinę jūrų organizaciją, į tai reikia atsižvelgti. Aš manau, kad mūsų parlamento ir konkrečiai transporto komiteto bendradarbiavimas su jūsų organizacija galėtų būti glaudesnis Aš e, suteiksiu Jums e, ketvirtį valandos pasisakymui. E, ponui Lim leisime kalbėti penkias minutės, o paskui ponas Jamada gaus dešimt minučių. Ponas Lim, dabar Jums žodis. Dėkui, pirmininkė. Man suteikta penkios minutės, bet aš savo Kolegai dar daugiau norėčiau skirti laiko kalbėti, tai kalbėsiu apie tris minutės. Pirmiausiai pasakysiu, kad man labai malonu e, susitikti su jumis, taip pat noriu ir pasveikinti jūs, kadangi jūs neseniai buvote išrinkti ar perinkti. Noriu taip pat pasidžiaugti mūsų konstruktyviu dialogu tarpnės jūrų organizacijos, Europos parlamento ir tikiuosi, kad ateinančiais metais mums pavyks dar glaudžiau bendradarbiauti. Tarptautinė jūro organizacija e, užsima saugumo, saugos, jūro apsaugos klausimais, bet pastaruoju metu daugiausiai dėmesio skiriame aplinkos saugos klausimams, klimato kaitos klausimams. Ir tai yra mūsų darbo didžiausia dalis. Ir mes siekėme e, ir toliau dirbdami bendradarbiauti su Europos parlamentu. 174 valstybės yra mūsų narės Kai kas sako, kad negreitai pavyksta mums pasiekti rezultatų, bet kiekviena šalis dirba sunkiai, kad galėtume e, greičiau išmindingesnius, geresnius sprendimus pasiekti. Dėl klimato kaitos, spręsdami juos, mes pasidalėme į dvi dalis. E, pirmo, pirmoji dalis skirta techniniams dalykams e, spręsti, antra greičiui optimizuoti Taip pat mes labai daug dėmesio skiriame moksliniams tyrimams, e, plėtodami ateities degalus, kurie bus skirti laivams, e, ateities energetikai. Tai labai svarbis rytis. Mes taip pat e, bendradarbiavame su ES, komisija, siekdami tų pačių tikslų, nes mūsų tikslai panašus yra ir todėl turime dirbti iš vien. Mes ir aš siekiu prisidėti prie sklandesnių darbų, kaip galima labiau, taip pat e, siekėme spręsti keletą aplinkos, e, su aplinkos sauga susijusius e, dalykus, pirmiausia, klimato kaita. Tai yra globali problema, humanitarinė problema ir mes E, turime e, galvoti apie tai kaip tam tikrą doktriną, filosofiją, siekdami pažangos jau dabar. Baigdamas noriu pasakyti, kad kviečiu Europos parlamentą ir toliau bendradarbiauti su mumis ir remti mūsų veiklą. O mes savo ruoštų e, sieksime dirbti kaip galima geriau, išmintingesnius, geresnius, e, parengdami pasaulinius standartus mūsų veiklos ir tie dėkoju. Nu. E, dėkoju, ponė Lim, už įžanginį pasisakymą. Dabar noriu steigti žodį ponui Jamadai. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau labai trumpai keletą dar papildomų dalykų pasakyti. Tarptautinė jūro organizacija, tai yra jungtinių tautų speciali agentūra skirta e, pasauliniams standartams jūrų saugos, saugumo ir aplinkos e, sityje priimti. Mūsų organizacija e, parengė maždaug 50 privalomų e, e, teisės aktų susijusių su gelbėjimu ir apsauga asmenų jūroje, su ir mes taip reikia pasakyti, kad remme, rengiame dokumentus apie pusantrų metų. Paskui jie įsigalioja. Svarbiausias e, organas yra susitikimai mūsų, kur dalyvauja, kurios dalyvauja 124 nariai, vyksta kas trejus metus susitikimai Ir taip pat e, dėl to reikia pasakyti, kad taryba labai svarbi, kuri sustinka du kart per metus ir iš valstybių narių atstovai skiriami į tarybą, taip pat ir Europos e, Sąjungos atstovai dalyvauja ir jie vaidina labai svarbu vaidmenį. Dabar norėčiau pakalbėti apie taip vadinamą Marpol konvenciją. Tai yra pagrindinė konvencija skirta kovoti su tarša, e, skirta užtikrinti prevenciją taršaus, taršai iš laivų. E, kal, reikia paminėti e, cheminės medžiagas, šiukšlės, nuotekas ir Taip pat ši konvencija reguliuoja plastiko šiukšlės, e, kurias išmesti į jūrą yra draudžiama. Taip pat norėčiau paminėti šiandieną e, šeštąjį priedą. Tai yra e, priedas, kuris draudžia šiukšlinti, išskirti šiukšlės oro, mažinti oro taršai skirtas yra iš laivų. Mes siekėme apriboti sieros oksidų taršą. 0,5 e, procentai, anksčiau buvo 3,5 procentai leidžiami, tai yra labai svarbus žingsnis į priekį ir, kaip žinia, nuo kovo pirmos dienos mes drausime uh, pervežti kūrą, kurio, e, kuriame yra daugiau e, sieros. Kitas dalykas e, - azoto oksidas. Taip pat priimti mažinimo taršos tikslai yra specialus indeksas patvirtintas ir CO2 mažinimui EDI indeksas nuo 13 metų jisai taikomas, iki 10 metų 20 procentų e, nauji laivai turi sumažinti CO2 ir nuo 25 metų 30 procentų. Ir mes e, turime specialią strategiją ir sieksime toliau mažinti taršą balandį siekėme, sieksime patvirtinti dar vieną pakeitimą šiam šeštajam priedui, kad būtų galima pereiti nuo 25 metų prie trečiojo etapo, e, numatant 30-50 procentų mažinimą. Matote iliustraciją e, mūsų pradinės e, strategijos mažinant šiltnamio efektą sukeliančias dujas iki 30 metų E, mūsų tarša iš mūsų sektoriaus turi būti sumažina 40 procentų. E, kalbame apie visus naujus ir esančius laivus iki 50 metų 70 procentų taršą turėsime sumažinti. Kas svarbiausia, iki 50 metų e, šiltnamio efekto dujų emisijos iš laivų turi būti sumažintos pusiau lyginant su 8 metų lygmeniu. E, matote viršutinę mėlyną e, kreivę, tai rodo padėtį, jeigu niekas nesikeistų, o mes 50 procentų turime mažinti taršą iki 30 metų, iki 50 metų, atsiprašau. Būtent toks yra mūsų siekis. E, dar viena lentelė, kuri atspindi mūsų pirminę strategiją, jos tikslus. 2008 metais maždaug 950 milijonų tonų e, buvo išskirta ir e, iki 50 metų daugiau negu 400 milijonų tonų turime sumažinti išskiras ir mėlyna dalis rodo e, dizainą, technologinės priemonės, pavyzdžiui, variklių tobulinimas ir tą sėksime padaryti. Oranžinė linija rodo operacinės priemonės, kurios galėtų apimti optimizavimą greičio, e, laivyno valdymą ar e, darbus oruose, pavyzdžiui, e, ar veiksmus uostuose įplaukimą į uostą ir panašiai. Ir e, žalioji linija rodo, kad reikia novatoriškų priemonių, kaip kad e, netaršus kūras, vandenilis, amoniakas. Ir taip pat labai novatoriškas dalykas yra vėjo energiją ir mes tikimės, kad galėsime iki 50 metų pasiekti savo plataus užmojo tikslus. Dar vienas kelias netarši laivyba. Tarptautinė jūro organizacija yra pasaulinis forumas ir mes norime e, plėtoti mokslinius tyrimus, kurie leistų mums e, sukurti netaršų kūrą e, degalus. Taip pat e, bendraujame su laivų e, statytojais, su laivos pramonė. Ir mes norime išjudinti mokslinius tyrimus šioje srityje, juos plačiau taikyti. Taip pat Mums reikia rinka pagrysto mechanizmo, kuris leistų e, greičiau pritaikyti e, nulinės taršos e, technologijas, naudoti jas gaminant degalus. Ir mes gilinamės į bet kokius pasiūlymus, uh, šioje srityje. Dabar mes e, dirbame iki 23 metų galvodami tikslus ir pirmiausiai skiriame dėmesį trumpalaikėms priemonėms. Mes galvome apie pasiūlymus rinką pagristoms priemonėms ir e, renkamą informaciją ir svarstome. Tai e, dar vienas techninis bendradarbiavimas. E, turime specialią e, techninio bendradarbiavimo integruotą programą. Taip pat e, labai svarbus projektai, didelės reikšmės projektai gyvendinami ir pasitelkėme įvairių finansavimą. Europos Sąjunga yra prisidėjusi finansuodama pasaulinį tinklą gyvendant vieną projektą. Iki šių metų pabaigos yra numatyta tęsti darbus. Mes labai e, vertiname bendarbiavimą su ES ir tikimės, kad e, taip pat e, matysime tolesnius įnašus šios sityje. Dar vienas dalykas - pradinė strategija. Mes siunčiame stiprų signalą pramonė, keletą iniciatyvų įgyvendina. Uh, E, pramonė, kad būtų užtikrinta netarši emisijų požiūrių laivyba. Mes taip pat siekime pažangos, kaip kad ir buvo pasakyta pradinė strategija, mes peržiūrėsime ją 23 metais ir mes taip pat e, plėtosime mokslinius tyrimus Ką norėčiau pabaigai pasakyti, prisijunkite prie mūsų pastangų, kuriant bendrą reguliavimo sistemą. Tikimės, kad jūs tą ir padarysite. Labai ačiū. Vielen Dank, Herr äh, Yamada, vielen Dank, Herr Lim. Ačiū labai, äh, ponė Yamada, ponė Lim. Dėkui už šiuos pristatymus, už patiktą informaciją. Europos parlamente e, turi teisę pateikti klausimus mūsų svečiams ir pradėsime pirmiausia nuo politinių frakcijų koordinatorių. Ir pirmiausia suteiksime žodį EPP frakcijos koordinatoriui. Pone Adamovič e, atstovau savo kolegę. Galiu skirti tris minutės vienam kalbėtojui. Ačiū labai. Gerbiamas komisarė, labai džiaugiuosi, kad atvykote į mūsų transporto ir turizmo komiteto posėdį šiandieną. Aš pati esu nauja Europos parlamento narė ir aš e, pati e, turiu nemažai patirties, dirbau Gdansko universitete ir turiu pasakyti, kad šiandienos diskusijos man tikrai svarbios, įdomios. Jeigu neprieštarausite, pereisiu prie savo gimtosios lenkų kalbos. Dėkui. Nebejoju, kad susiduriant su visais tais iššūkiais, kurie kyla, bet ir um, didžiausias jų yra klimato kaita, labai svarbu tinkamai reaguoti. Dar dėl to iškastinio kūro, kuris yra naudojamas um, Tai dar labiau su, sustiprina tą problemą, prisideda prie klimato kaitos. Reikia kažkaip bandyti palaipsniui mažinti ar riboti išmetamosius teršalus, taip pat ir iš laivybos. Ir pirmoji strategija šioje srityje buvo patvirtinta 2015 metais. Taip pat buvo patvirtintas reglamentas dėl stebėsenos ir ataskaitų teikimo, taip pat tikrinimo CO2 emisijų srityje. Turime ne tas emisijas, kurias išskiria jūrų transportas. E, šiuo metu e, kalbu apie MRV reglamentą, jis kaip tik dabar yra keičiamas, peržiūrimas. Ir būtų smagu, jeigu palaipsniui būtų pereita prie uh, tokios pasaulinės stebėsenos e, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistemos, kad būtų galima rinkti pasaulinius duomenis apie tą kūrą, kurį, kuris yra naudojamas laivybos pramonėje, apie su tuo susijusius e, išmetamosius teršalus. Be abejo, Tarptautinės jūro organizacijos atliekamas darbas yra labai svarbus ES. Yra dvi sistemos - europinė ir pasaulinė. Ar tai reiškia, kad laivai iš ES turi vadovautis dviem tokiais mm, įpareigojimų e, sąrašais, jeigu galima tai pasakyti. Tai nėra ideali situacija, turint omenyje šio sektoriaus verslo atstovus. Be to, dabar pradedame darbą su Europos žaliuoju kursu. Siekiama iki 2050 metų pasie... E, užtikrinti, kad Europa taptų pirmuoju klimato prasme neutraliu žemynu. Ir vienas iš jo įtin ambicingo plano elementų yra išplėsti Europos prekybos e, sistemą skirtą CO2 teršalams, įtraukiant ir jūrų transportą. Ir norėčiau pateikti dar vieną klausimą. Panas Jamada trumpai apie tai kalbėjo. Tai susiję su e, jūrų transporto e, priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimo. Dėl e, šest dujų išmetamų iš laivų mažinimo 18 metais buvo pateikta ataskaita ir tam buvo uh, pateiktas sąrašas papildomų priemonių, kurios padėtų mažinti dar labiau tos teršalus tiek ir trumpuoju, tiek ir ilguoju laikotarpiu. Buvo numatyti konkretus terminai. Įdomu būtų išgirsti šiek tiek daugiau apie tai. Ar galėtumėte paaiškinti, išplėsti tą viziją susijusią su to laipsnišku mažinimu ir apskritai CO2 emisijų atsirandančių iš jūrų transporto nutraukimo. Be to, dar dėl apivartinių taršos leidimų priekybos sistemos. Ar įmanoma, kad tokio tipo sistema galėtų būti pritaikyta pasauliniu mastu? Kaip bebūtų, jūrų transportas yra pasaulinė pramonė. Tai yra pasaulinis reiškinys. Ir jeigu visos priemonės bus sutelktos tik ES lygmenių, vargu ar bus galima ženkliai sumažinti išmetamosius teršalus globaliai. Įdomu būtų daugiau sužinoti apie jūsų patirtį iš bendradarbiavimo su ES šiais klausimais ir ką jūsų nuomonė reikėtų nuveikti, kad tas bendradarbiavimas būtų dar gilesnis. Ačiū. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu pasisakys vienas frakcijos atstovų. Dėkui. Norėčiau padėkoti ponui Lim ir ponui Jemadai už jų pristatymus. Jūrų ir laivybos sektoriaus e, žalinimas, perėjimas e, prie ekologiškesnių metodų yra labai svarbus, kuriant e, klimato prasme neutralią ekonomiką. Tačiau taip pat norėčiau dar pateikti porą klausimų susijusių su jūsų pristatymais. Pirmiausia, dėl tos išmetamųjų teršalų spragos, jeigu galima taip ją įvardinti. Minėjote inovacijas, naujas kūro rušis, technologijas. Ar galite numatyti kažkokią tai galbūt globalę pasaulinę iniciatyvą, kuri paspartintų tą transformaciją? Galbūt būtų galima sustarti dėl kažkokio tai nedidelio mokesčio taikomo um, jūriniam, jūriniam transportui naudojamam kūrui. Kas galėtų paspartinti tą uh, mokslinių tyrimų procesą, kad tos inovacijos greičiau būtų pritaikytos praktikoje? Be to įdomu, uh, Įdomu būtų išgirsti jūsų nuomonę dėl tų skirtingų technologijų, kurios galimai bus išplėtotos pakankamai, kad būtų uh, panaudotos. Kokius tuos žaliuosius sprendimus įsivaizduojate, pavyzdžiui, iki 25 metų ar 50, 50 metų? Uh, ta uh, ateitis nėra tokia jau tolima, tad įdomu, uh, kokios perspektyvos. O dėl rinką gristų priemonių. Pirmasis klausimas taip yra susijęs su ATA LPS, apivartinių taršos leidimų priekybos sistema. Tai yra aptariama ir e, suprantu, kad ketinama įtraukti jūrų transportą į tą schemą. Ką apie tai manote? Ar tai galėtų būti pasaulinio masto sistema ateityje? Jeigu ne, kokią kitą rinką grįstą priemonę galėtumėte numatyti, kuri būtų primtinesnė tuo pasauliniu globaliu mastu? Ačiū. Dėkui. Ponas Gady, Renių frakcijos atstovas. Ačiū. Generaliniam sekretoriui pasiskau ponios Netenhal vardu. Ji negalėjo dalyvauti šiandienos posėdyje pažadėjau perskaityti jos pasisakymą. Labai džiaugiuosi matydama, kad yra pasaulinis susitarimas dėl strategijos e, siekiant e, apriboti emisijas e, iš laivybos. Tai yra pirmes, pirmasis žingsnis siekiant sukurti lygias sąlygas pasauliniu mastu. Labai laukiu tolesnių tarptautinės jūro organizacijos pasiūlymų šioje srityje. Taip pat turiu keletą komentarų. Ir įdomu būtų išgirsti jūsų reakcijas į tai. Pirmiausia, Iš dalies e, reaguojant į tas e, siros dioksidų skirtas priemonės, kurios įsigaliojo šiemet, e, pradedamos naudoti kažkokios naujos medžiagos laivų savininkų ir įdomu, kaip jūs į tai reaguojate. Europos Sąjungoje prasidėjo diskusijos dėl alternatyvių kūro rūšių. Ar galėtumėte pateikti naujausią informaciją dėl galimybių uh, šioje srityje labiau žengti į priekį, ką mano tarpinė jūro organizacija, ar manote, kad reikėtų kuo daugiau laisvės sektoriui, renkantis tas alternatyves kūro rūšis, kurios labiausiai atitinka pramonės poreikius. Dar vienas dalykas. Be to, inovacijos e, atsiranda kiekvieną dieną, e, yra galimybių mažinti laivybos e, poveikį aplinkai ar e, tie jo to turi galim, galimybių ar minčių kažkaip e, teikti paskatas e, tokiams iniciatyvoms. Ačiū. Ähm, Herr Gade, Sie werden ja als Abgeordneter auch nochmal selbst fragen. Äh, sorry. <laughs> Ich habe äh, hier die Information. Äh, jūs kalbėjote äh, koordinatorės vardu, bet gal turite ir savo paties klausimų. Dėkuoju, taigi dar kartą pabandysiu pasisakyti, ponė generalinė sekretorija, džiaugiuosi, kad šiandien atvykote pas mus, tema yra labai svarbi ir šiuo metu e, aktuali tema yra aptarinėti, ar laivininkystė turi patekti į ATL sistemą. Kaip jūs jau minėjote, e, būtent e, laivininkystės e, CO2 pėtsakas yra gana ženklus ir reikėtų šią problemą spręsti ir žinoma, ES pati viena negali to išspręsti, tai reikia daryti pasauliniu mastu. Taigi, e, šią prasme, ES priimamos priemonės e, gali būti ir yra eksportuojamos. E, taigi, visų pirma, susidurėme ir su problema, kad ATL sistemą eksportuoti yra neįmanoma. Reikalas tas, kad tik 17 procentų laivybos taršos tenka ES laivynams. Ir jeigu norime e, susidoroti, suvaldyti e, kitus 80 procentų e, išlakų, mes tai turime daryti pasauliniu mastu. Taigi mes turėtume pagalvoti apie tokias priemonės, kurios galėtų būti iš ES eksportuojamas pasauliniu mastu ir prisidėti prie emisijų mažinimo. E, reikia taip pat mąstyti apie galimybę atskiroms valstybėms e, vienašališkai prisijungti prie ES ATL sistemos. Nekantrai laukiu, ponia generalinį sekretoriau e, apie e, tokią e, sistemą, kuri leistų suvaldyti emisijas ir kuri veiktų pasaulio mastu. Dėkoju. Pone Paulis, Žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju generalis sekretoriau, dėkoju ponui Jamadai už tai, kad atvyko pas mus šiandieną. Ačiū, kad skiriate mm, e, daug laiko, kad e, papasakotumėte apie e, Tarptautinės jūrų organizacijos numatomas priemonės. Gal girdėjote, kad aš rengiu pati pranešimą viena iš jūsų minėtų temų. Tad turiu ir kelis klausimus. Paskutinėje skaidrėje jūs. Uh, sakėte mums, kad jūs kaip vieną iš svarbesnių tikslų matote e, klimato atšilimo e, sustabdymą e, prie pusantro laipsnio Celsijaus. Bet kaip tas klimato kaitos stabdymo ambicijas jūs susijęsite su kitais tikslai. Jūs sakėte, kad emisijas ketinate sumažinti per pusę iki 2050 metų. O mokslininkai sako, kad galėtume 40 procentų tikimybę sumažinti klimato atšilimą pusantru laipsnio mes turime per pusę sumažinti emisijas iki 2040 metų. Tai kaip jūs galite įgyvendinti tas ambicijas, kurias minėjote? Dėl MRV e, kalbėdamasi su interesuotaisiais subjektais pastaraisiais mėnesiais girdžiu, kad e, jų klientai vis dažniau ir dažniau prašo deklaruoti, e, koks e, anglies pėtsakas susidaro dėl jų pervežamų prekių. E, aišku, vežėjai žino, kiek krovinio jie veža. Žinoma, reikia turėti tam tikrus parametrus, kurie leistų apskaičiuoti tą anglies pėtsaką. Man įdomu, ar jūs rengiate kažkokią sistemą, kuri galėtų užtikrinti lygias teisės lavininkystėje visiems. Na ir dar vienas dalykas e, lavininkystė, e, kaip ir aviacija, yra iš tų retų sektorių, kur e, kainodaroje nėra numatyti jokie mokesčiai. Ar jūs galvojate, kad tokių mokesčių atsiradimas e, galėtų e, pakengti mažesnėms laivybos įmonėms, ypatingai mažesnėms, kurios galbūt neturi pakankamai galimybių investuoti. Uh, Ir antra vertus, kaip galima būtų sukaupti patirties tokią sistemą taikant. Reaguojant į kolegos pasisakymą, reikia pasakyti, kad ATL sistemos e, pritaikymas jūrų sektoriui apims ne vien tik tai laivų savininkus, bet ir MRV e, Ir tai bus daroma e, žvelgiant e, į uostus e, ir neatsižvelgiant į laivų savininkus ar laivo valstybę. Taigi, kalbant apie ATL, lavininkystėje galbūt mes galėtume pateikti pakvietimą visiems prisijungti prie šios sistemos. E, klimato kaita iš tikrųjų didelė grėsmė, turbūt skaitėte paskutinius pranešimus apie metano išlakas, taigi aš e, kaip tik pasisakyčiau už kuo greitesnę ATL sistemos e, sklaidą. Daugiau niekas nenori paklausti, tai aš paklausiu. Gal e, apie praktinį vieną dalyką norėčiau pakalbėti iš savo patirties Vokietijoje. E, uostai, uostuose kruiziniai laivai turi gauti elektros tiekimą, kai jie įplaukia į uostą. Jie naudoja didžiulius generatorius tam. Ir E, tai yra galimybė, kuris teikiama ir kitiems laivams. Ar įmanoma uostuose užtikrinti pakrovimą e, visuose uostuose, ar tai yra labai sudėtinga? Dėkui, e, pirmininkė. Norėčiau atsakyti į vieną esminį klausimą, paskui e, suteiksiu žodį direktoriui savo, kuris pristatys mūsų organizacijos poziciją. Pirmiausiai, e, vyksta klimato kaita, yra pasiektas Paryžiaus tarimas, taip pat 15 metais patvirtinti darnaus vystimosi tikslai. Ir prieš atsirandantiems dokumentams įsipareigojimams visi elgėsi visai kitaip ir aš pats matau didžiulius pokyčius. Ir mūsų 124 valstybės narės taip pat e, daug geriau supranta problemas negu kad anksčiau po to sustarimų. Vienas dalykas - ES įnešė 10 milijonų eurų, kad būtų galima sukurti regionį jūrų technologijų bendarbiavimo centrą, kuris e, skleidžia aktualią informaciją. Taip pat e, teikia informaciją apie klimato kaitą ir viskas veikia labai gerai. Reikia paminėti uh, kitus partnerius Kiniją, Kenija ir panašiai. Ir e, mes galvojame apie kitą techninio bendarbiavimo e, programą. Ir mes turime dirbti pagal Paryžiaus susitarimus, pagal e, vadovaudavėsi darnaus vystimosi tikslais. Ir dabar iš tiesų suvokimas problemos yra visai kitoks negu anksčiau. Dar vienas pastebėjimas. Uh, nesuprantama dažnai mūsų siekis mažiausiai 50 procentų iki 50 metų. Tai reiškia, kad jeigu pagalvosime apie uh, laivyno padidėjimą, skaičiaus laivų padidėjimą. Ir jeigu pažiūrėsime į atskirius laivus, Tai reiškia, kad kiekvieno atskiro e, laivo energetinis efektyvumas e, CO2 emisijos turi būti iš jo sumažintos mažiausiai 80 procentų. Mes sakome mažiausiai bent jau 50 procentų, bet tai yra bendras skaičius e, bet visiems laivams. Jeigu žiūrėsime į atskirus laivus, tai kiekvienam laivui tikslas yra apie 80 procentų. Kaip sakė mūsų direktorius, e, vienas iš svarbių veiksnių yra variklio e, veiksmingumas, efektyvumas. Ir tai susijęs su 50 procentų emisijų mažinimo. Bet ką daryti su kitais 50 procentų? Be energetikos energetinio efektyvumo mes nepasieksime tikslo. Mes turime dėl to labai daug dėmesio skirti moksliniams tyrimams energetikos srityje. Turime galvoti, kaip pritaikyti technologijų pasiekimus e, ir perkelti juos į jūrų sektorių. Mes e, būtent apie tai galvojame. Dar vienas pastebėjimas pirmininkas tai minėjo, tai yra elektros energijos tiekimas e, ar kroviniams laivams ar kruiziniams laivams. E, viskas priklauso nuo uostų infrastruktūros. Kai kuriuose uostuose yra užtikrinta trumpoji tiekimo gradinė laivams, dėl to jiems nereikia naudoti savo generatorių. Jie, pavyzdžiui, gali gauti elektros energiją. Tačiau dėje nepakanka e, tokios įrangos uostuose. Pernai matėme teigiamą poslinkį, tai yra patvirtinta bendra rezoliucija su tarptautinė uostų asociacija ir mes siekėm, sieksime dirbti kartu mažinant CO2 emisijas. Ir mes dabar uh, skatiname, raginame kitus uostus įdėkti e, trumpąją energijos tiekimo grandinę. Kitas dalykas gana toks e, sudėtingas, subtilus ir aš gal e, direktorių pakviesiu pa, pakomentuoti tai, jeigu reikės pats vėl prisijungsiu. Labai ačiū generalinį sekretorių, ačiū pirmininkė. Norėčiau kai ką dar papildomai pasakyti. Pirmiausiai, MRV reglamentas, e, tai yra stebėjimo ir ataskaitų ir tikrinimo sistema, į sistemą įvedantis reglamentas, atsiprašau, sistema. E, jie apibrėžia parametrus, pavyzdžiui, krovinių gabenimą ir mes Vieną iš parametrų esame įvedę susijusi su svoriu, bet kas yra svarbiausia, yra renkami konkretus duomenys apie emisiją šiltnamio efektą sukenčių dujų iš laivų. Jau mes pradėjome taikyti šią sistemą ir mes vadovavome savaivingumo, taip vadinau, deadweight kriterijumi. Ir mes analizuojame dabar duomenis e, sekretorijate, bet e, tuo neapsiribojame. Po metų ar dviejų e, bus naudojama ta informacija peržiūrint mūsų e, strategiją šiltnamio efektą, e, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukiančių dujų emisijas, e, peržiūrėsime, atiksime peržiūrę 23 metais. Dabar yra E, vertinama e, padėtis lygnant su ankstesnė, e, žiūrima, kiek emisijų buvo išskirta praeitįje, taip pat prognozuojame ateitį, mes naudojame duomenis ir juos naudosime tam, kad galėtume peržiūrėti juo savo strategiją geriau. Dar galbūt vienas aktualus pastebėjimas apivartinių taršos leidimų sistemą, e, jų prekybos sistemą. Ir e, kaip rinkos rinko pagrįstas mechanizmas. Taip pat reikia galvoti iki 23 metų, iki 30 metų e, taikomus tikslus. Mes netmetame jokio pasiūlymo galvosime apie tai iki 23 metų, apie bet kokį mechanizmą pagrįstą rinką. M, EPC, pavyzdžiui, galbūt MEPC galės e, atsižvelgti į tai, bet mes e, galbūt pasieksime pasaulinį sutarimą dėl rinkos e, principais pagristos sistemos. Galbūt tai bus panašu į ES apivartinių taršos leidimų e, sistemą, gal ir skirsis. Mums reikia strategijos dėl emisijų iš laivų. Jūs klausėte apie e, pusantro laipsnio tikslą, e, kuris buvo paminėtas mano skaidrėse. 18 metų strategija buvo pagrįsta Tartotinės klimato kaitos komisijos duomenimis e, buvo minima 2,5 e, laipsnių Celsijaus, e, pusantro laipsnio, tarsi buvo savanoriškas rodiklis, bet mes dabar peržymė jį. Ir kai parengėme, peržiūrėsime strategiją, naudosimės, kaip minėjau, duomenimis naujais. Mes turime siekti plačiai, norime mažinti emisijas iš laivų, visiškai jų galiausiai atsisakyti iki e, šio šimtmečio pabaigos. Galbūt bus galima paspartinti visus procesus bet tarptautinė jūrų organizacija yra pasaulinė organizacija. Turime nepamiršti, kad yra ne tik išsivyščiosios, bet ir besivystančios šalis ir um, mažai išsivyščios šalis, mažiausiai išsivyščiusios reikia ir jų paramos, pavyzdžiui, kitose srityse, priimant sprendimus, ne tik šioje. Mes taip turime siekti plačiai, bet kokiu atveju. Buvo pateikta keletą kitų klausimų. Kaip minėjo generalinis sekretorius, moksliniai tyrimai e, siekiant e, sukurti netaršų visiškai e, kūrą. Manau, kad MPC balandį svarstys pramonės pasiūlymą. Tarptautiniai Mokslinio tyrimų taryba jūrininkystės srityje taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį ir galbūt ji pateiks e, savo pasiūlymų. Mes siūlome e, rinkti privalomai rinkliavas e, už kūrą ir mokėti. Ir naudoti tas lėšas, kuriant naujo tipo netaršų kūrą laivams, degalus. Ir mes apie tai kalbėsime per ateinančią sesiją, galbūt e, kitose sesijose taip pat šis pasiūlymas e, pasirodys. Moksliniai tyrimai yra nepaprastai svarbus ir ne tik reikia galvoti apie šį pramonės pasiūlymą, kurį minėjom, bet e, prasideda kūro gyvavimo ciklo vertinimas, taip pat žiūrima, koks yra anglės pėtsakas. Mes pradedame jau veiksmus ir turėtume parengti tam tikras gairias, e, vertindami kiekvieno, e, kiekvienos degalų rūšies gyvavimo trukmę. Ir kažkada ateityje mes, kaip sakiau, galvosime apie e, rinkos priemonės, rinka pagristas priemonės. Galiausia dėl apivartinių taršos leidimų sistemos manau, kad vis tik aš jau viską pasakiau, taigi tiek. Ačiū. Uh, thank you, Mr. Uh, chairperson. Uh... Dėkoju, pirmininkė. Dar norėčiau šį beitą pridurti dėl to, ką sakė direktorius, dėl ATLPS ir uh, dėl to, kad tai galėtų būti naudojama kaip rinka grįsta priemonė. Yra uh, trumpo laikotarpio, vidutinio laikotarpio, ilgalaikės strategijos. Tačiau rinkos priemonė taip pat yra įtraukta kaip elementas, e, kuris yra toks gana ženklus ir ketiname peržiūrėti savo strategiją iki 23 metų, įskaitant ir rinkos priemonės. Ketiname diskutuoti apie tas rinką gristas priemonės, tačiau Kaip jūs ir minėjote, laivyba yra pasaulinė pramonė, sudėtinga pramonė, e, daug sudėtingesnė nei aviacija. E, Priklausimas vienai ir kitai šaliai, finansiniai aspektai, tikrai viskas daug sudėtingiau. Todėl šiuo atžvilgiu manome, kad reikėtų kažkokio globalaus, universalaus standarto, kalbant apie tą rinką grįstą priemonę. Ir taip, apsvarstysime visus variantus ir kažką panašaus į ATLPS. Ir žinau, kad ES taip pat e, vykdys ir poveikio vertinimą. Kai toks pasiūlymas atkeliaus į tarptautinę jūro organizaciją, tada mes aptarsime galimus pliusus ir minususus, kas yra labiau veiksminga, naudinga, kas labiau galėtų prisidėti prie CO2 teršalų mažinimo, e, užtikrinti tausią laivybą. Labai viliuosi, kad tai padės mums rasti geriausią sprendimą dėl tos globalios priemonės, tačiau norėčiau pabrėžti, kad turėtų būti toks pasaulinis mechanizmas. Jeigu jau ne, tada e, tikrai darytume nemažą neigiamą įtaką E, pačiai laivybai ir tai visai veiklai. Dar vienas elementas. Taip, e, tie veiklos elementai, techniniai klausimai e, apie 50 procentų sudaro. Be būsimų energijos rūšių, ateities energijos rūšių, sudėtinga bus tai padaryti. Ir kaip šiuo atveju tai būtų galima E, taikyti platesnių mastų. Tam reikia išsamių mokslinių tyrimų ir aš esu įsitikinęs, kad jeigu bus įdėta pakankamai daug pastangų, tada bus galima rasti reikalingą sprendimą ir padaryti tai gana greitai. Ir jeigu jau rasime tokį sprendimą, tada tai gali būti e, tam tikra indikacija laivybos įmonėms, valstybėms narėms e, atsižvelgti į tai ateityje. Todėl norėčiau pabrėžti, kokie svarbus yra moksliniai darbai e, ateities energetikos srityje. Taip, vandenėlis, amoniakas, e, bio kuras tikrai, tikrai yra plėtojamos tos technologijos žiūrima, kaip būtų galima pakeisti dabar galiojančias technologijas, naudojamas technologijas, kad jos būtų pritaikytos prie ateities poreikio. Dėl dujų absorbavimo ir praplovimo sistemos. Čia labai svarbu kalbėti apie tuos e, harmonizavimo ar suderinimo kriterijus, kuriuos reikia sukurti. Ir tikimės, kad pavyks tai padaryti iki kitų metų pabaigos. Tačiau labai viliuosi, kad galbūt kitais metais tai jau bus įmanoma ir tą sistemą bus galima naudoti ir įgyvendinti pasauliniu mastu. Be abejo, viskas priklauso nuo vietos sąlygų Jeigu tai kažkoks nedidelis uostas, tokia mažesnė uždaresnė erdvė, tai šiek tiek sudėtingiau tai būtų. Tačiau ketiname parengti tuos bendrus standartizavimo, harmonizavimo kriterijus ir tikiuosi, kad tai paspartins procesą kuo įmanoma labiau. Dar grįžtant prie to, ką pasakė mūsų direktorius. Norėčiau paminėti vieną dalyką. E, kai reagavome į, į sieros dioksido klausimus prieš porą metų, aš tada e, tik buvau pradėjęs dirbti kaip generalinis sekretorius ir susidūrime su tam tikrą konfrontaciją dėl to, kada viskas bus įgyventa 20 metais ar 25 metais. Ir jūros aplinkos apsaugos komitetas pirmininkas nusprendė pasirinkti 20-osius metus. Tačiau aš pats, remdamasi savo patirtimi, tiesą pasakius, labai abejojau dėl to, kaip viskas bus įgyvendinama. Viskas priklauso nuo laivybos įmonių, nuo kitų elementų nuo įvairiausių suinteresuotų šalių ir kaip visas jas susijęti į tą bendrą įgyvendinimo procesą. Tai jau išeina už e, tėjo to darbo ir veiklos ribų. Kartu su pramonės valstybėmis narėmis, man atrodo, mums pavyko pasiekti geriausių rezultatų Tad kalbant apie klimato kaitą, e, tikrai turė, turime gana ambicingą planą ir ES nori dar ambicingesnio plano. Tačiau jeigu dirbsime visi kartu, galime rasti sprendimą ir įgyvendinti jį visi drauge. Aš savo kadenciją baigiau prieš ketverius metus ir dabar pradėjau antrąją ir per pastaruosius keletą metų tikrai pastebėjau tą suintensyvėjusi bendradarbiavimą su ES. Daug dėmesio sulaukiau iš parlamento, supriemiau ir jūsų atstovus Tartutinėje jūro organizacijoje, komisijos atstovus. Džiugu, kad dirbame kartu ir konsultuojamės, bendradarbiaujame. Tad aš esu nusteikęs optimistiškai. Nebejoju, kad galime įveikti bet kokius naujus ateityje iškilsiančius iššūkius. Dėkui. Dėkoju. Ačiū už tai, kad atvykote pas mus šiandieną, ponė Lim, ponė Jemada. Turbūt e, akivaizdžiai pamatėte, jog mūsų komitetų labai svarbu nuolat keistis nuomonėmis su jumis. Nebejoju, kad esate reguliariai kviečiami ir į kitus e, parlamento komitetus. Tačiau transporto komitetas turbūt yra vienas svarbiausių jūsų partnerių. Mums tikrai įdomu išgirsti jūsų nuomonės. Ir labai viliuosi, kad turėsime daugiau galimybių pakviesti jūsų organizacijos atstovų. Taip užmėgsti tokį reguliaresnį ryšį Ačiū dar kartą už šiandienos apsikeitimą nuomonėmis. Pone Jamata, viliuosi, kad greitai pasveiksite. Žinau, kad susižeidėte slidinėdamas, tad kuo didžiasios sveikatos ir dar kartą dėkui už šiandienos apsilankymą. Padarysime vienos minutėlės pertraukėlę ir sugrįšime prie darbų. All the best. Thank you very much. Hopefully it's not, it's not too bad. Yeah? No.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 So, dear colleagues, we go on. Mėly kolegos, tęskime darbą. Paskutinis ir pas mūsų darbo tvarkės punktas. Vėl toliau kalbėsiu vokiškai. Dabar turėtume padiskutuoti su Europos komisijos jungtinių tyrimų centru. Man malonu pasveikinti pas mus atvykusią ponę Vyčevą, kuri yra laikinai einanti direktoriaus pareigas šiame e, jungtinėme tyrimų centre ir ji paaiškins, e, kuo užsima šis centras transporto sektoriuje. E, šis centras transporto sektoriuje yra labai svarbus ir todėl ir mūsų komitetui svarbu daugiau išgirsti apie šią veiklą e, ir e, apie galimas naujas technologijas ir jų panaudojimą. E, pone Vičiavai, mes suteiksime apie 15 minučių pasisakymai. Dėkui pirmininkė visiems, laba diena. Visada malonu atvykti į Europos parlamentą, nes mes manome, kad privalome būti vis demokratiškesni ir atviri piliečiams ir jų tiesiai išrinktiems parlamentarams, tad mielai pristatysime jums savo darbą. Gal 30 sekundžių e, paskirsiu paaiškinimai, kas mes esame. Mes esame mokslo ir žinių tarnyba Europos komisijoje, vienas iš 30 komisijos departamentų ir e, mūsų tikslas e, yra suteikti reikalingas žinias e, tiems, kas užsima politikos formavimu Europos komisijoje. Taigi mes tiekime savo paslaugas visame politikos cikle. matote mano pavardę. Pirmoje skaidrai e, tiesiog paaiškinome, kad e, komisijos narė atsakinga už mūsų sritį yra ponia Marija Gabriela. E, ir žinoma, Jungtinis tyrimų centras yra pavaldus jai ir mes taip pat e, tarp institucinė prasme palaikome ryšius su Maroš Ševčiovimi, kuris atsako už tarp institucinius santykius. Jis taip pat atsako už tai, kad politika e, būtų formuojama remiantis mokslo tyrimais ir už prognozes. Mes esame įsikūrę šešiose e, valstybėse narėse, turime e, e, dvi būsinės Belgijoje, Niderlande, Vokietijoje, Karlsruje, Ispanijoje, Sevilijoje ir taip pat Italijoje. Mūsų misija yra teikti komisijai aukščiausias kokybės nepriklausomas žinias, kurios prisidėtų prie uh, politikos ciklo formavimo. E, mums reikia atitinkamų standartų ir e, todėl mes palaikome ryšius su e, tūkstančiais įvairiausių mokslo tyrimų institucijų. Ir šią prasme mes pagal citavimo indeksą pasaulyje mūsų centras yra trečioje vietoje. Grįžtant prie to, ką mes veikiame e, sausumos transporto srityje ir apie iškylančius iššūkius, visų pirma, turbūt reikėtų paminėti e, kai kuriuos labai aktualius iššūkius šiandienai ir ateičiai. E, kelių transportas dėja E, kiekvienais metais e, yra atsakingas už 25 tūkstančius mirčių ir 1 e, milijoną sužeistųjų Europos Sąjungoje. Kalbant apie ekonomikos pusę, ekonominiai praradimai vien tik tai dėl spūščių siekia 1 iki 2 procentų. Kalbant apie ekologinį aspektą, dėja kelių transportas e, draugė su šildymu e, yra e, pagrindinis oro teršėjas, ypač miestų zonose. Ir kalbant apie šiltnomio efektą sukeliančių dujų išlakas, yra antrasis veiksnys pagal rimtumą. Ir žvelgiant į dabartinės tendencijas, jeigu savo politikoje nepasieksime pokyčių, e, tai perspektyvos, e, kad pasieksime tobulėjimo ateityje, yra nekokios tame tarpe. Ir kai eina kalba apie tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimą. Taigi mums reikia pokyčių ir uh, politikos formavime ir jos įgyvendinime. E, savo centre mes atliekame specializuotus tyrimus, dirbame drauge su 30 kitų departamentų, taigi nuo migracijos, transporto, žemės ūkio, saugumo Būtent tos temos e, yra, kuriuose mes atliekame mokslinius tyrimus. Ir žinoma, e, e, kiekvieno atskiro atveju mes teikiam informaciją komisijai apie naujausias tendencijas. Mes rengiame specializuotus pranešimus, ar tai būtų naujosios technologijos, tokios kaip dirbtinis intelektas. E, mes parengėme e, pranešimą taip pat apie darbo jėgą ir įgūdžius ir taip pat atskirą pranešimą skirtą kelių transportui. Aš kaip tik apie jį šiek tiek ir pakalbėsiu. Čia mes analizuojame technologinius ir socialinius pokyčius ir tendencijas, žvelgdami į ateitį, žvelgdami automatizavimą, junglumą, dekarbonizaciją ir dalymasi. Ir laikydami, kad tai yra svarbiausi veiksniai, kurie ir įtakos kelių transporto plėtrą per ateinančius 50 metų. E, mūsų studija rodo, kad e, junglumas ir automatizavimas gali kelių e, pajėgumus padidinti 20 procentų, o katastrofų skaičių sumažinti 90 procentų. Kita vertus, a, kalbant apie automobilių skaičių e, keliuose. Ir jeigu pažiūrėsime į galimybę naudotis automobiliais dalyjantis, tai mes pamatysime tendenciją, kad vis daugiau žmonių atsisako visuomeninio transporto ir pereina prie asmeninių e, automobilių. Taigi ta tendencija turėtų automobilių, asmeninių automobilių panaudojimą padidinti 50 procentų. E, būtent tokias tendencijas mes turime toliau analizuoti, o formuojant politiką e, reikia integruotai ir holistiškai analizuoti šituos iššūkius. Kalbant e, apie e, įdomų kelią tolyn, e, mes e, įvardyjome keletą dalykų, kuriuos reikia toliau analizuoti. Mums geriau reikia suprasti piliečių elgesį, ir tam panaudoti tai, ką mes vadiname living labs arba gyvosios laboratorijos. E, viena iš tokių e, gyvųjų e, laboratorijų kaip tik yra įsikūrusi įstroje, kur mes bandome testuoti automatizuotą judumą, pasidalyjamą jį judumą ir e, patikrinti e, tų e, galimybių potencialą. Ir aš čia pasinaudodama e, galimybę noriu pakviesti Jūs atvykti į Istrą, į tą mūsų e, laboratoriją ir e, pažiūrėti į tai, ką konkrečiai Europos komisija daro. Viena iš tendencijų, kurią aš paminėjau, Pirmoje skaidrėje buvo mūsų moksliniai tyrimai junglumo, sujungiamumo srityje ir šioje skaidrėje jūs galite pamatyti, kaip mokslo tyrimai ir novatoriškos technologijos gali būti stebiamos Europoje, bet taip pat ir pasaulio mastu. Tuo, e, tuo pat metu uh, pamatant, į kokias technologijas daugiausiai yra investuojama ir kokią vietą čia užima Europa. Mes esame sukūrę sistemą, kurią pavadinome trimis ir ji leido mums e, pamatyti, kad didžiausia ten, tendencija yra susijusi su vandenilio ir elektro e, technologijomis. Taigi mums svarbu e, susivokti, kas investuoja kur, kad galima būtų Europos vietą globaliame kontekste nustatyti tiksliau ir pamatyti, kur e, yra didesnis e, inovacijų ir investicijų potencialas mes matome, kad e, į rinką tos technologijos kol kas skverbiasi dar labai neaktyviai, net jeigu tos technologijos ir egzistuoja. Šioje skaidrėje aš labai trumpai noriu pristatyti jums, ką mes centre darome, e, kalbant apie tarpusavio junglumą Europoje. Šiuo atveju kalbame elektroautomobilius, jų pakrovimo stotis. Vėlgi, Istros laboratorijoje mes atliekame šiuos tyrimus ir tokiu būdu prisidedame prie CO2 išlakų mažinimo. Ir jeigu atvyksite į Istrą, Isprą taip pat pamatysite, kaip tai yra daroma. Dar vienas pavyzdys dalykai, kuriuos e, atliekame Florencijoje. Mes pabandėme e, e, atspindėti energetikos poreikių erdvinį pasiskirstimą. Miesto valdžiai, pavyzdžiui, tokie duomenys leidžia geriau apsispręsti, kokie yra elektromobilių parkavimo ir pakrovimo poreikiai ir tada miesto valdžia gali geriau e, projektuoti ir įgyvendinti savo infrastruktūrą. Taigi erdvinė analizė taip pat yra mūsų darbo dalis. Šioje skaidrėje matote, e, ką mes veikiame akumuliatorių e, srityje. Mes dalyvaujame e, Europos e, baterijų arba e, akumuliatorių alijanse. Ir mūsų analizė rodo, kad ličio ir jono baterijų kaina labai greitai sumažės per pus. E, šitą tendenciją e, gali e, lemti tų akumuliatorių tikslo keitimą ir kalbant apie pačią rinką, mes išžiūrime duomenų dar vieną lygį, kuris parodo, kiek toli ši tendencija gali nueiti keisdama rinkos dalį. Kol kas kalba eina tik tai apie 3 procentus. E, kai kalbam apie pasaulinį tokių baterijų generavimą ar, ar gavybą ir tendencija rodo, kad e, galima būtų pakilti iki daug didesnės dalies vertės grandinėje. Dar viena skaidri akumuliatorių e, testavimo e, veikla mūsų tyrimų centre. E, tų baterijų ar akumuliatorių testavimas yra labai svarbus elementas kovojant už vartotojų pasitikėjimą. Egzistuoja įvairūs testavimo standartai e, ir e, visi jie prisideda prie gamybos tvarumo bei vartotojų pasitikėjimo. Toliau. E, kelių kamščiai ar judėjimo kamščiai. Čia jūs matote grafiką. A, kuris e, vaizduoja, kiek laiko mūsų vartotojams kiekvienoje atskiroje šalyje tenka prarasti stovint e, kamščiuose. Ir e, apskritai viena penkisdešimtoji mūsų darbo laiko yra praleidžiama, kuomet automobilis sustoja kelyje ir nejuda. Na ir mano paskutinės pastabos. E, e, čia mes e, turime galvoje, kokią reikšmę mūsų tyrimai daro visuomeniai. Vienas pavyzdys - elektro automobilyje yra tik 35 judančios dalys, lyginant su 167 e, dalimis e, Volkswagen Golf vidaus degimo variklyje. Tai parodo, kad tikriausiai e, Dėl to gaminant elektromobilius prireiks daug mažiau darbo ir darbo vietų. Tačiau E, kuriant e, vietos e, vertės grandinę ir gaminant akumuliatorius, mes sukursime naujų darbo vietų. Taigi tai leidžia mums galvoti apie tai, kokią įtaką šie dalykai gali turėti darbo vietoms ir ekonomikai apskritai. Remarks, uh, Dabar paskutiniai pastebėjimai, kokia ateitis kelių transporto. Mūsų išvada tokia vien technologiniai pokyčiai negali sukurti tokio ateities transporto, kokio norime. Mums reikia pagalvoti apie du kitus pokyčius. Pirmiausia, valdysena. Naujos technologijos gali būti panaudojamos tam, kad atsiras nauji valdysenos modeliai. E, pavyzdžiui, žmonių paskirstimas keliuose būtų susijęs su tuo ir taip pat prieiga prie kelių infrastruktūros labai svarbi galvojant apie tai, kaip optimizuoti kelių transporto naudojimą. Antras dalykas, kuris man nepaprastai svarbus, yra bendrauti su piliečiais, įtraukti juos, kadangi būtent jie naudosis ateityje naujomis judumo galimybėmis reikia e, galvoti apie piliečius, be jų mes negalėsime taip kurti ateities, e, kaip norėtume e, pasikeimo kūrimas susijęs su piliečių pasikeimu. Tiek aš jums norėjau pradžiai pasakyti. E, matote e, svetainių keletą adresų, kurie gali būti jums įdomus. Dar norėčiau pakviesti jūs taip pat į įsprą, kad galėtumėte pamatyti, kokius turime analizės laboratorinius paigumus e, ir kaip dirbame komisijoje. Labai Jums ačiū už Jūsų pasisakymą. Taip pat dėkui už kvietimą apsilankyti Italijoje. Aišku, jeigu pavyks tai vasarą, aš čia tai pajuokavau tik tai. Svečiai, kurie ką tik kalbėjo prieš jūs, labai įdomių minčių mums pateikė. Dabar dar kartą išgirdome labai įdomių dalykų iš jūsų ir manau, kad sulauksite daugybės klausimų. Ponas Salinė, e, pirmiausia, nesuteikiu žodį koordinatoriams. Taigi, dėkuoju. Man E, labai daug kas padarė įspūdį iš jūsų pasisakymo dėl kelių dalykų, dėl mokslinio tyrimų. Mums dažnai kyla susirūpinimas dėl biudžeto. Matėme, kad yra rimtų problemų susijusių su pasiūlymu dėl biudžeto. Dabar institucijos visos svarsto jį ir tikriausiai, kad 30 procentų bus sumažintas pasiūlymas, lygnant su tuo, ko mes norėtume, ir 3 procentais lygnant su komisijos pirminiu pasiūlymu. Ir tai, aišku, įtakos mokslinius tyrimus. Mes apie tai galvojame. Kai jūs kalbėjote, aš mm, pagalvojau apie visą situaciją su programa Horizontas, klasteriai kaip viskas vyko praeitįje, kai buvo kuriami klasteriai. E, transportas, judumas e, siejamas ne su pramonė, bet su klimato veiksmais. Galima sakyti, kad transportui buvo skirta nemažai dėmesio, kadangi jisai kaltinamas kaip vienas didžiausių teršėjų, tačiau transportas yra taip pat ir labai naudingas. Man atrodo, kad reikėtų rasti deramą vietą jam ir e, mes turime žiūrėti, kaip viskas e, vertinama, reikia sieti mokslinius tyrimus su emisijų mažinimu taršos mažinimu ir turime galvoti, kad e, transporto sektorius tikrai gali nešti labai pozityvų indėlį. Parlamente, kai e, kalbam apie transportą, 9 iš 10 kartų minime emisijų mažinimą ir problemas. Nekalbame apie judumą, apie jungtis, apie e, riziką susijusią su su e, kelių naudojimu. Mes turime galvoti, kaip užtikrinti papildomą pridėtinę vertę kelių transportą, pavyzdžiui. Ir aš galvodamas apie tai norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie politinės dabar vykstančias diskusijas transporto srityje? Ir galvoju apie tai, kas sakoma apie emisijų mažinimą, taršos mažinimą, tai labai svarbu, bet kartais ka, atrodo, kad e, kai diskutuojame apie transportą, daugiau apie nieką kitą ir nekalbame. Dėkoju. O dabar ponas Danielson, socialistų frakcijos vardu. Ačiū. Ačiū Jums už pasisakymą. Labai buvo įdomu išklausyti uh, Jūsų darbų pristatymo matome, kokia sritis šis sudėtinga, bet taip pat matėme, koks yra svarbus ES transporto sektorius keltas klausimų. Gal aš vis tik tai toliau kalbėsiu apie taršos mažinimą, misijų mažinimą. Jūs kalbėti apie elektromobilių plėtotę, taip pat apie alternatyvų kūrą šiek tiek. Jūsų nuomonę norėčiau išgirsti apie alternatyvaus kūro galimybą ir panaudojimą skirtingose transporto rūšyse. Ar yra galimybių kelių transporte alternatyvų kūrą dėkti, ar jisai keliaus pirmiausiai į kitus sektorius? Ir elektrifikacija. Kaip jūs, kokios išvados jūsų dėl elektrinių e, tolimojo susiekimo krovininių transporto priemonių? Ar įmanoma įdėkti elektros technologijas į dabartinės transporto priemonės, ar jeigu tai neįmanoma, pavyzdžiui, į pagrindinius tinklus e, transporto, e, jeigu tai neįmanoma. Ir Ir ar yra koks nors kitas sprendimas toms sunkės svoriams transporto priemonėms tolimojo susiekimo krovininėms? Dėkuoju. Dabar Renew atstovas Pons Flego. Dėkuoju. Pirmininkė, norėčiau padėkoti viešniai. Ji labai įdomiai kalbėjo. Aš noriu naujų koordinatorių vardų pateikti jums keletą klausimų ir džiaugiuosi, kad galiu tą padaryti. Nes aš esu kaip tik um, studijavęs tuos klausimus ir rašiau baigiamą į darbą universitete šiuo klausimu. Ir tikrai šis rytis yra labai įdomi. Norėčiau pasakyti, kad vis e, dažniau matome, kad technologijos yra e, naudojamos automatizavimui paskatinti vairavimuose. Tie dabar jau e, trečioji karta technologijų pasirodė. Jeigu galvosime apie ketvirto lygio automatizavimą, ir pažangą. Kaip jums atrodo, mes galėsime pradėti kategorizuoti kelius automatiniams automobiliams ir galbūt e, reikia paklausti apie jūsų vadovus. E, ir galbūt jo, ponios von der Leyen, reikia klausti, kokio tipo reglamentavimo šioje srityje reikėtų. Bet man būtų e, įdomu sužinoti, kokio reglamentavimo reikėtų, kad užsitikrintume švaresnį, žalesnį transportą, automatinius automobilius ir ketvirto ligmens automatizavimą galėtume įdėkti kaip galima greičiau. Būtent tokie mano klausimai. Taip pat noriu kai ką pastebėti. Jeigu neteisus esu, tai pataisykite mane. Pavyzdžiui, jeigu pusė miestų naudotų tik tai elektromobilius, ar tai nesukurtų problemų teikiant elektros energiją tiems miestams, ar nepritrūktų jos? Dėkuoju. Ačiū, ponas Fleigo. Ačiū, ponė Fleigo. Dabar ponė Paulus, žalių vardu. Dėkoju. Dėkoju, kad jūs atvykote pas mus šiandieną, kad pristatėte tokius įdomius tyrimų rezultatus. Aš dar pasižiūrėsiu daugiau, paaiškos daugiau informacijos internete, nes jūsų darbai tikrai labai įdomus. Ir jūs pristatėte numatėte kitokį požiūrį, jums reikia judumo žmonėms, ne automobiliams. Mes Vokietijoje ir kitose šalise matome vis dažniau, kad miestai sako, mes norime sugražinti viešasias erdves, norime atiduoti jas piliečiams. Net ir mm, žmonės, kurie skundžiasi e, dėl spūščių, kiek, kiekvieną rytą jie sako, mums reikia kaip galima e, greičiau pakliūti į darbą, dėl to reikia automobilio. Bet paskui jie sako, aš lankiausi Kopenhagoje ir mačiau, kiek daug yra e, pėsčiųjų zonų, kiek daug takų dviratininkams. Taigi aš norėčiau pakartoti kolegos Flego klausimą. Būtų labai svarbu pamatyti iš jūsų konkrečių politinių pasiūlymų, kad komisija turėtų geras mokslininkų išvadas e, ir tokiu būdu galvotų, kaip sugražinti miestus e, piliečiams, žmonėms. E, dar vienas dalykas - moksliniai tyrimai apie kaimo vietovės. Pavyzdžiui, viešasis transportas nėra ten taip išplėto, išplėtotas. Išplėto, Ar jūs, pavyzdžiui, tyrėte judumą e, pagal pareikalavimą, tai galėtų būti sprendimas tose zonose, kur nėra nuolatinio viešojo transporto, pavyzdžiui, mažoms savivaldybėms ar mažiems kaimeliams. Dėkuoju. Dėkuoju kolegi Paulus, paskutinis koordinatorius koftūrą. Labai ačiū. E, pirmininkė, dėkoju viešniai už tokį įdomų pasisakymą. Noriu paklausti, ar Jungtinis mokslinio tyrimų centras neplanuoja atlikti tyrimo dėl teisingos pertvaros ir socialinių uh, pokyčių transporto sektorių aspektų. Mums labai svarbu pažiūrėti, kaip paveiks pažydžiamiausių žmonės pereimas, pavyzdžiui, tuos žmonės, kurie gyvena e, salose ar retai apgyvendintose teritorijose. Jūs taip pat e, atlikote tyrimus e, dėl alternatyvių degalų. Tai taip pat labai įdomu. Norėčiau paklausti Jūsų apie vandenilį. Jūs minėjote, kad e, labai daug investuojama į vandenilio technologijas transporto srityje. Ar tai tikrai užtikrins tvarumą didesnį transporto sektoriaus? Noriu paklausti Jūsų, ar galite numatyti, kada vandenilio technologija taps konkurenci konkurencinga jūrų transporte ir net galbūt oro transporte. Ir kaip jums atrodo, kokiu mastu mes galėsime vandeniliu pakeisti įprastą kūrą? Ačiū labai. Dar du žmonės paprašė žodžio, pradėkime nuo ponios Talos. Ačiū labai. Dėkui, ponia Vyčiava, už jūsų pristatymą. Tikrai labai įdomios informacijos pateikėte. Norėčiau pasveikinti Jūs e, parengus e, tas visas e, iniciatyvas ir su jomis susijusias ataskaitas. Pirmiausia, norėčiau pastirauti dėl tų skirtumų tarp judumo kaimiškose ir miesto vietovėse. Minėjote, jog atliktas tyrimas parodė, kad 40 valandų per metus praleidžiame kamščiuose. Eismo kamščiuose be abejo tai turi ir ekonominių pasiekmių. Tai prarandame apie 2 procentus pritinės vertės ir tai taikoma visai Europos Sąjungai. Ar analizavote šiek tiek detaliau tos duomenys, ar yra kažkokių skirtumų tarp e, kaimiškų ir miesto vietovių? Dar vienas klausimas dėl akumuliatorių ar baterijų. Neretai, kai kalbama apie elektromobilius, minimi tie akumuliatoriai ir su jomis susijusios problemos, e, galimi pavojai įvykus e, avarijai. Jūsų tyriamojoje veikloje ar gilinotės į tokius elektromobilio akumuliatorius ir galimas jų keliamas grėsmės? Dėkui, aš ir pats norėčiau pateikti klausimą. Reaguojant į tai, ką sakė ponė Tala, ličių e, jonų baterijos skirtos elektromobiliams. Tai yra vienas didžiausių iššūkių, kurį reikia įveikti ir reikia e, nuspręsti, ką daryti tuo atveju, kai baterijos yra nebetinkamos naudoti, kai jos išnaudoja apie 80 procentų savo pajėgumo. Jos turės būti pakeistos, bent jau taip teigia ekspertai. Ir tada tos baterijos ar akumuliatoriai turi būti perdirbti. perdirbti. Tačiau ekspertai taip pat yra minėję, kad dar iki perdirbimo laukia kitas žingsnis, e, tos baterijos turės būti saugomos. Jeigu norėsime plačiau naudoti atsinaujinančius energetikos šaltinius vėjo energiją, tada kils problemų dėl tų vadinamųjų piko valandų, kai ypač išauga elektros energijos poreikis. Tai susiję ir su energijos gamyba. Taip, puiku, jeigu vėjas pučia visą dieną, o jeigu ne, kaip būtų galima saugoti tą pagamintą energiją. Ar turite kokiu nors minčių, kaip būtų galima sukurti rinką e, toms baterijoms, kurios jau yra beveik išnaudotos, galbūt jas būtų, galbūt jas būtų galima panaudoti saugoti energijai. Be to, Tos baterijos pagamintos iš brangių medžiagų, tad nebus paprasta jas perdirbti. Ką su tuo būtų galima padaryti? Dėkui. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tokius pozityvius atsiliepimus apie Junktinio tyrimų centro veiklą. Pirmas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra štai koks. Junktinių tyrimų centras atlieka tik tyrimus. Mes netikėme kažkokių pasiūlymų ar politikos e, veiksmų. Ir mes e, tikrai nereiškėme savo nuomonės dėl tų veiksmų, kurios, kurių imasi komisija ar generaliniai direktoratai. Tad čia reikėtų būti man įtin atsargiai ir neužminti tos raudonos linijos. Junktinių tyrimų centras turi būti likti politiškai neutralus ir e, turime tokie išlikti, kad būtume patikimi Kalbėjote apie reguliavimą, apie tam tikras politikos opcijas, tačiau aš šiek tiek e, dvėjoju, ar verta į tai atsakyti. Galbūt aš turiu savo asmeninę kažkokią tai nuomonę, tačiau į šiuo atveju nėra svarbi. Pradėkime nuo biudžeto. Taip, šiandieną svarbi diena ir labai viliuosi, kad bus priimtas protingas sprendimas. Apskritai labai viliuosi, kad bus susitarimas pasiektas ir bus pademonstruota, kad Europa sugeba priimti sprendimus. Labai viliuosi, kad biudžetas bus tinkamas. Tačiau kol kas nieko negaliu komentuoti ar užbėgti įvykiams už akių. Labai svarbu, kad mūsų valstybių ir vyriausybių vadovai priimtų atsakingą sprendimą dėl ES biudžeto. Kalbėti apie klasterius pagal naująją Horizontas Europa programą. Tai nėra mūsų um, veiklos rytis, su tuo dirba kolegos iš mokslinio tyrimų ir inovacijų skyriaus. Taip, transportas yra susijęs su klimatu ir turiu pasakyti, kad netgi to, toje tematinėje kryvėje e, mes esame energetikos, turime energetikos klimato transporto direktoratą. E, Tačiau negalima sakyti, kad tai nėra pramonės ar produktyviosios ekonomikos dalis. Galiu pasakyti, kad labai svarbu stebėti, e, kas bus parengta kaip komisijos pasiūlymas. Bus parengtas komunikatas dėl pramonės strategijos ir jis pasirodys kovo 10-ąją. Ir ta su produktyvumu susijusi pusė taip pat bus pristatyta tame dokumente. Taip, išmetamų teršalų mažinimo elementas yra svarbus, tačiau tai nereiškia, kad judumas nėra laikomas produktyvumo ir potencialo turinčių sektoriumi. Tas, tas priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimas ir CO2 atžvilgių neutrali Europa iki 50 metų taip kelia nemažai iššūkių ir tai įpareigoja mus E, šiek tiek e, labiau įsikišti į tą e, susijusi klasterį. Taip neutralo judumo atžvilgių, kaip jūs ir turite omenyje. Dėl tos pridėtinės vertės, su kurią sukuria transportas, ji man atrodo gana aiški. Tai rodo, kad mūsų ekonomika turi tą tokią uh, svarbę apjungimo funkciją. Dar dėl alternatyvių kūro rūšių. Perduosiu tą informaciją mūsų ekspertui ir tikiuosi, kad galbūt jis galės atsakyti į tą klausimą. Taip, daug dirbame su vandeniliu ir reaguojant į tos klausimus, kurie buvo susijęs su ta tema. Pagal Horizontas 2020 buvo bendras projektas vykdytas dėl vandenilio panaudojimo ir per tuos penkerius metus, šiek tiek trumpiau negu per penkerius metus, e, tas bendras projektas ar ta bendra įmonė, kuri apjungia mokslinius tyrimus, naudojimus verslo, e, siekiant įgalinti naujus sprendimus, Ir per tą laiką turiu pasakyti beje, kad vandenilio kaina itin sumažėjo, tad jau itin priartėjome prie to, kad tokia uh, kūro rušys ar energijos šaltinis uh, transporto pramonėje būtų pakankamai konkurencinga su kitomis naudojamomis rušimis. Per pastarosius penkerius metus tikrai pažengėme į priekį konkurencingumo srityje, saugumo didinimo srityje kaštų mažinimo srityje. O ar toliau bus tęsiamas tas bendras projektas? Taip. Ir Junktinis tyrimų centras. Tikrai atliekame e, daug tyrimų šioje srityje. Dar dėl elektrifikavimo. Ir dėl to, ar tai būtų galima panaudoti uh, ilgus atstumus važiuojantiems, e, važiuojančiams transporto priemonėms. Tačiau į tą klausimą taip pat viliuosi, kad atsakys mano kolega. Dėl automatizavimo ir e, ketvirtosios kartos priemonių. Dar dėl miestų. Norėčiau, kad susipažintumėte su mūsų ataskaita ateitis miestuose, nes ten taip pat yra paminėtas judumo aspektas. Ten kalbame apie tai, kaip reikia išnaudoti erdvę miestuose ir tai taip pat turėtų padėti sureaguoti į klausimą, ar ta erdvė turėtų būti išnaudota keliams tiesti ar kitiems elementams. Ir mūsų tyrimuose mes apie judumą kalbame kaip apie tam tikrą paslaugą. Ne tik apie automobilius ar transporto priemonės kalbame, judumas kaip paslauga. Ir tas bendras judumas ar pasidalijamasis judumas. Manome, kad tai yra teisinga, teisingas požiūris. Judumas nebūtinai turi būti susijęs su infrastruktūra ar būtinai su kažkokia tai transporto priemonė. Reikia koncentruotis į tai, kaip reikėtų apskritai teikti tokią paslaugą. Mums tai atrodo optimaliausias būdas e, svarstant judumo aspektus. Dėl kaimiškų vietovių Jeigu sugrįžtumėte prie vienos iš mano skaidrių, kur buvo minėtos tos 40 valandų per metus e, išnaudojamos Europos Sąjungoje, e, vien tik e, transporto kamščiuose, pamatysite, kad ten yra paminėta, jog yra paminėti ir skaičiai ne, ne miesto vietovėse, ne urbanizuotose vietovėse. Tad buvo atlikta ta analizė susijusi su transporto kamščiais ir taip yra pateikta statistika ne tik dėl urbanizuotų vietovių, tačiau ir dėl kitų vietovių ir situacijos juose. Dar vienas dalykas - tos žinių spragos. Jos yra gana akivaizdžios ir jos turi būti užpildytos mūsų turimų žinių, arba tai galima padaryti bendradarbiaujant su kitomis mokslinių tyrimų institucijomis. Ir mums tai yra labai svarbu. Tai tiesiog būtina, norint remti tam tikras politikos opcijas. Taip, galime tas žinias suteikti ir jeigu matote kažkokių vadinamųjų žinių spragų, galime, galite mus apie tai informuoti. Dabar dėl sąžiningo perėjimo tyrimo. Daug su to dirbame įvairiausiose srityse ir vienas iš bandomųjų projektų, kurį pradėjome, buvo pavadintas Anglijas regionai pereinamojų laikotarpių. Galbūt tai nėra tiesiogiai susijęs su judumu, tačiau tai svarbu ir yra susijęs su energijos gamyba, daug e, tokių e, socialiai jautrių aspektų. Ką tik buvo parengta ta ataskaita, tai yra tik vienas iš pavyzdžių bet kuriuo atveju galite susipažinti su mūsų darbais atliktai šioje srityje. Dar dėl sąžiningo pereimo dirbsime kartu su e, regionų direktoratu. Yra numatyta 45 milijardai sąžiningo pereimo fondų ir stengsime būti kuo geresnių partnerių, teiksime reikalingas žinias, esame pasirengę keistis turimą patirtimi. Dar dėl e, tolesnio baterijų ar akumuliatorių panaudojimo. Taip, reikia tai įvertinti, ypač turint omenyje tas retas medžiagas, kurios yra panaudotos baterijas gaminant. Ir šiuo metu matome, kad e, būtų galima svarstyti tokią galimybę panaudoti tas baterijas, pavyzdžiui, saugojimui, kažkokiam kitam tikslui. Arba galbūt tokias automobilių baterijas namuose būtų galima panaudoti E, e, juose e, saugant sukauptą, pavyzdžiui, vėjo energiją ir vėliau panaudojant ją, kai yra vadinamosios tos piko valandos, kai energijos reikia ypač daug. Mums labai svarbu, kad išmaniai būtų išnaudoti visi tie saugojimo energijos mm, surinkimo metodai ir tikiuosi, kad tai padėtų uh, um, pereiti nuo tų tradicinių automobilių prie naujų transporto priemonių, tačiau juose naudojamas medžiagos, naudojamas baterijos be abejo galėtų būti išnaudotos išmaniai. O dabar jau staptelėsiu, suteiksiu galimybę kolegai sureaguoti kai kuriuos iš jūsų klausimų. Thank you. Dėkui. Pabandysiu atsakyti į klausimus dėl alternatyvių kūro rūšių, vandenilio, elektrifikavimo. E, tai susiję su oro transportu, e, tolimų e, atstumo transportu, laivybą ir taip toliau. Žinoma, turime savo nuomonės tais klausimas, bet e, atsakys jiems kaip mokslininkas, o ne kaip nuomonės turėtojas. Neturime alternatyvų, kurios išspręstų visas problemas, taigi skirtingas alternatyvas e, tinka skirtingiems e, poreikiams tenkinti atsižvelgiant į 2050-ųjų tikslą, kad transportas ar visuomenė būtų neutralūs. CO2 atžvilgių mes pradėjome su klimato generaliniu direktor, direktoratu e, dėl e, tikslų peržiūrėjimo kelių transporte. E, nusprendėme visų pirma pažiūrėti, ką turime rinkoje, kokias technologijas turime ir kaip geriau jas panaudoti transporto sistemoje. Nuskambėjo klausimas dėl sunkvežimių elektrifikavimo. Taip, tokia galimybė egzistuoja, bet e, išskyrus keletą tokių sunkvežimių testavimų valstybėse narėse, atsižvelgiant į infrastruktūros e, sąnaudas, e, vargu ar didelė tikimybė, kad e, Europoje atsiras elektrifikuoti keliai. Yra didelių sunkumų tą technologiją taikant, nes reikia elektros linijų, kurios turėtų praeiti ir po tiltais, ir tuneliuose. Uh E, trumpalaikėje perspektyvoje yra kitos alternatyvos, e, alternatyvus kuras gali būti naudojamas, biokuras ir taip toliau. Vietos e, vandenų navigacijoje galima būti naudoti suskistintas dujas ar biokurą. Aviacijos sektoriuje reikalai šiek tiek kitokie. E, vandenilinis kuras e, kol kas nelaikomas e, alternatyva. Jeigu pažiūrėsite, kiek reikėtų į laivą pakrauti to vandenilio, tai nebūtų pats optimaliausias variantas. E, matyt bus ieškoma kitų alternatyvų. Ir žinoma, jeigu atsiras pakankama rinka, tai kažkas e, ir suras sprendimą. E, dėl vandenilio baterijų, tai mes matome bandymus rasti gerą sprendimą ir sunkia svoriam transportui, ir uh, lengvajam transportui. E, sakysime, e, sunkiajam transportui galima būtų panaudoti dvi tokias vandenilio baterijas, kurios naudojamos lengvajame automobilyje. Tačiau vėlgi e, rinka turėtų padėti surasti geriausius ir našiausius sprendimus. Man regis paminėjau visus ar daugumą aspektų, apie kuriuos buvo klausima. Jeigu turite dar papildomų klausimų, prašom. Labai ačiū Jums už nuomonės. E, vėliau Turėsime turbūt ir kitų klausimų, bet šiandieną komitetas darbą baigia. Ačiū, kad dalyvavote, ačiū už jūsų pasisakymus, ačiū sekretoriatui, e, pirmininkas dėkoja ir vertėjams. E, dar papildomai noriu pasakyti, 16 e, ir 17 kovo vėl visi galime susitikti transporto komiteto posėdžiuose. Na, o dabar baigiame posėdį, geros kelionės namo. Ar šį vakarą, ar rytoj ir puikaus savaitgalio.